So, ladies and gentlemen, dear friends. Taigi, ponios ir ponai, mėly draugai, prašau susėsti į vietas, nes norėtume pradėti klausimus. Norėčiau pasveikinti aspektus pakviestus pas mus kalbėti ir noriu padėkoti jiems įtre komiteto vardu už tai, kad jie sutiko dalyvauti šiuose klausimuose. Antra, labai džiaugiuosi, kad galiu pasveikinti poną Klaus Dieter Borkhartą, generalinio deklarato Energy direktorių, kuris tarsi įžanginį žodį. Taip pat noriu priminti, kad klausimai apie dujų rinka buvo suplanuotas iš pradžių kovo mėnesį, bet buvo pankstintas atsižvelgiant į trekomiteto darbą dėl pasiūlymo dėl dujų direktyvos peržiūros. Todėl e, šių klausimų tikslas bus aptarti šios direktyvos pakeitimo aptarimui dėl e, vamsdynų į trečias šalis. Turime ekspertų iš privataus sektorių ir akademinių sluoksnių ir aptarsime su jais tai, ką reiškia šis, šie peržiūra e, dujų tiekimo vidaus rinkai. Turime 2 valandas ir 30 minučių šiam klausimams iki 17 valandos. Norėčiau paprašyti ekspertų kalbėti ilgiau kaip 10 minučių, nes norėtume po to surenkti gyvą diskusiją. Klausimų struktūra bus tokia. E, bus trys dalis. Iš pradžių išklausysime komisijos žanginio pasisakymo. Po to keturi ekspertai pasisakys. Jų paprašyta išdėsti jų nuomonės apie dujų direktyvos galima poveikį, jos peržiūros galima poveikį vidaus rinką ir dujų tiekimo saugumui. Ir galiausiai klausimų ir atsakymų sesiją ir diskusiją tarp komiteto narių ir ekspertų. Taigi, pirmiausia, norėčiau tarti keletą žodžių, kadangi esu pranešėjęs šios direktyvos klausimais ir esu atsakingas už visą veiklą rengiant įtre komiteto pasiūlymus. Taigi, kalbant apie kokius infrastruktūros projektus ES, ypač tuos, kurie jungia ES trečiosiamis šalimis, turime išspręsti du fundamentalius klausimus. Pirmasis - teisiniai aspektai. Tai yra, ar atitinkamas projektas, projektas atitinka mm, taikytiną ES teisę. Bet tam mums reiškia visiško teisinio aiškumo ir esamų teisės aktų nuseklumo. Tai yra šankstinė sąlyga, užtikrinant e, energetinį saugumą ir nepriklausomumą. Tačiau tai taip pat yra labai svarbu ir saugumui, ir konkurencijos užtikrinimui, ir vienodų žaidimo sąlygų užtikrinimui visų energijos rinkos dalyvių atžvilgių ir ilgalaikiam tikrumui bei nuspėjimui. Tai yra labai svarbus elementai bet kokiam patikimam investuotojui ir operatoriui, kad visi galėtų dirbti pagal vienodas taisyklės. Ne pirmą kartą bandome įgyvendinti bendras taisyklės bendroje ES rinkoje. Visoje ES teritorijoje. Ir tai apima ir mūsų teritorinius vandenius, ir išskirtinės ekonominės zonas. Todėl e, tam ir skirta komisijos, skirtas komisijos pasiūlymas. Tai yra e, taikyti visas e, trečiojo energetikos paketo nuostatas, tai yra nuslybės atskirimo, skaidrumo reikalavimų ir kitus aspektus visiems dujotekiams jungiantiems Europos Sąjungą su trečiosiomis šalimis. Ir būtent tai ir norėtume išsamei šiandien aptarti. Norėčiau pasakyti, kad yra ir antras aspektas - politinis. Dėl to, ar atitinkamas projektas atitinka strateginius energijos sąjungos tikslus, būtent ar atitinka solidarumo principą, e, tiekimo maršrutų diversifikavimo, šaltinių diversifikavimo principus, kaip, taip, kaip tai paveiks energetinį saugumą valstybės narėse ir visoje Europos Sąjungoje ir taip toliau. Tai yra politiniai klausimai. Europos parlamente surengėme keletą plenarinių diskusijų šią temą, daugiausia politinio. Ir dauguma visada sutarė, kad projektai, kurie ne visiškai yra suderinti su Europos energijos strategija užtikrinti tiekimo saugumą, neturėtų būti remiami Europos Sąjungos. Ir tai buvo gana aiškiai pasakyti po kiekvienos e, plenarinės diskusijos Europos parlamente. Prieš pusantrų metų Europos parlamente vyko e, klausimai, kurios organizavo keturios politinės frakcijos kartu su vienu konsorciumu. Ir tuomet išvados buvo padarytos tokios pačios. Taigi, turiu pasakyti, kad direktyva skirta teisiniams aspektams bet kartais sunku iš, išvengti ir politinių diskusijų. Tačiau noriu pabrėžti, kad šiandien turime diskutuoti vien apie teisinius aspektus. Ir e, ar turi to energijos paketo įgyvendinimas pozityvų poveikį. Kalbame apie trečią energijos paketą ir jo poveikį visai teritorijai. Ir reikia kalbėti apie tai, kaip pagerinti situaciją, išplečiant e, paketo nuostatas visai du infrastruktūrai jungiančiai ES trečiosiomis šalimis. Ir mes žinome, kad turime, e, šia prasme, du atvejus, du esamus dujotekius, terasmus dujotekius ir statomus dujotekius projektuojamus dujotekius. Ir šią prasme mūsų e, sprendimai gali būti skirtingi. Tai yra esamų dujotekių ir statomų ar rengiamų dujotekių atžvilgių. Taigi keletas žodžių pradžiai. Na, aš nepasakiau nieko nei už, nei prieš kažkokį sprendimą, tik tai pristačiau bendrą požiūrį į šią direktyvą ir į mūsų klausimus, nes esu atsakingas tam tikrų būdų e, už šį darbą, ne tik kaip įtrė komiteto pirmininkas, bet ir kaip pranešėjas. Na, o dabar norėčiau suteikti žodį ponui Borchardt, Energy generalinio direktorato direktoriui kad jis papasakotų, ko pagristi teikiami pasiūlymai dėl direktyvos peržiūros. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū taip pat, kad suteikėte man vietą tarp garbingų ekspertų. Aš esu komisijos atstovas, ne ekspertas, tai esu tik tai komisijos tarnautojas. Ir norėčiau pakalbėti apie mūsų pasiūlymą iš dviejų požiūrio taškų. Pirmiausia, kodėl mes jį teikiame ir antra, ką mes pateikėme. Pabandysiu tai pristatyti glaustai. Pradėsiu nuo tų tikslų, kuriais rėmėsi mūsų pasiūlymas. Pasiūlymas e, iš dalies pakeisti dujų direktyvų rėmėsi norų, užtikrinant teisinį užtikrintumą taikant taisyklės dujotiekiams, kurie ateina į ES iš trečiųjų šalių. Tas teisinės tikrumas yra svarbus ir turėtų atnešti naudos visiems investuotoriams, dujų infrastruktūros valdytojams, bet taip pat ir vartotojams. Mūsų pakeitimas atsižvelgia į įvairią pusę praktiką, interpretuojant taisyklės ir į tas diskusijas, kurios kilo, matant, kad planuojamas ir, ir statomas Nord Stream 2 dujotakis. E, šis pasiūlymas turėtų užtikrinti, kad taisyklės, kurios taikomos e, perdavimo dujotokiams tarp e, dviejų valstybių narių, turėtų būti taip pat taikomas ir būti tokios pačios kaip tos, kurios taikomas dujotokiams, kurie ateina iš trečiųjų šalių į ES teritoriją. Taigi vienodas elgesys ir importo dujotokiems, ir vidaus dujotiekiams. Taip pat siekiame, kad visi dujotokiai ES, tame tarpe ir ateinantis iš išorės, e, būtų e, valdomi taip pat skaidriai, prieinami išorės operatoriams ir veiktų veiksmingai. Atsižvelgiant į dujų importo svarbą, tai e, smarkiai įtakoja e, tai, kaip veikia vidaus dujų rinka. ES teisės taikymas e, e, tokiom, tokiems dujotokiams, ypatingai, kai eina kalba apie prieigą e, trečių šalių operatoriams, e, skaidrumą ir taip toliau, e, darys poveikį ir konkurenciją gavybos rinkoje. Ir tai turėtų nulemti mažesnės kainas Europos vartotojams ir padidinti tiekimo saugumą. Lygiai taip pat e, visiškai neribojimas, neribojama prieiga prie importo dujotokių, kitaip sakant, taisyklių nebuvimas, galėtų sukurti arba ten, kur jau yra, galėtų sustiprinti tiekėjų dominuojančias pozicijas rinkoje ir tokiu būdu leisti piknaudžiauti rinkos galiomis. Tai štai kuo rėmėsi mūsų pasiūlymas. Mūsų pasiūlymo e, teisinis pagrindas aiškiai yra ES sutart, e, veikimo sutarties 194 straipsnis. Jis e, kalba apie dujotiekių e, veikimą ES ir taip pat už jos ribų. E, niekas nesiginčia, kad tai tinkamas pagrindas kalbant apie dujotiekius viduje. Tad kodėl neturėtų tai būti taikoma ir tinkamas teisės pagrindas dujotiekiams už ES ribų. Reikia taip pat pasakyti, kad ES teisės taikymas, kaip Mes jį suprantame pagal savo pasiūlymą yra ribojamas ES jurisdikcija. Tai apima teritorinius vandenius ir išskirtinės teritorinės valstybių narių zonas. Ekonominės zonas. Kitas elementas, kuris labai dažnai minimas kritikuojant pasiūlymą, yra tai, kad pasiūlymas neįtakoja valstybių narių teisių pagal 194 straipsnio antrąją dalį. Tai yra apsispręsti dėl energetikos krepšelio, apsispręsti dėl sąlygų energetikos ištekliams naudoti ar apsispręsti dėl savo energetikos tiekimo struktūros. Visų tų dalykų mūsų pasiūlymas neįtakoja. Ir kitas dalykas, kuris labai svarbus, šis pasiūlymas neleidžia, netrukdo statyti bet kokio, tame tarpe ir Nord Stream 2 vamzdyno. Komisijos pasiūlymas papildo uh, komisijos dėrybinius įgaliojimus, kurių paprašė komisija, e, komisija tarybos dėl Nord Stream statybos, nes jis gali padėti išspręsti tuos skirtumus, e, kurie atsiranda dėl atskirų dujotekio dalių, nes viena dalis galbūt būtų reglamentuojama pagal jūrų teisę, o antroji pagal ES teisę ir galbūt trečioji pagal trečiųjų šalių teisę. Ir jeigu e, tarptų teisų iškyla konfliktas, mes sakome, kad e, reikėtų dėrybų, išsiaiškinat aišku ir stabilų reglamentavimo pagrindą. Dabar perėsiu prie e, esminės mūsų pasiūlymo dalies. Aš čia paminėčiau tris teminius ramščius pirmasis esminis principas ar elementas. E, tie pagrindiniai principai ir elementai taikytini iš trečių šalių ateinantiems dujotiekiams yra e, nusaivės atskirimas, veiklos atskirimas, skaidrumų reikalavimai, e, prieiga trečiosiam šalims ir galimybė taikyti išimtis, taikant tuos principus taikant konkrečiai atskirimo ir e, trečiųjų šalių prieigos principus, mes galvojame, kad tokiu būdu sustiprinsime e, konkurenciją tarp tiekėjų ir tiekimo saugumą nes tai gali e, būti vienas iš rizikos faktorių užtikrinant tiekimo saugumą. Todėl būtina užtikrinti, kad e, informacija apie operatorius ir e, svarbios infrastruktūros eksploatavimas turėtų būti nacionalinių valdžios institucijų prerogatyva. Visos, e, visi operatoriai e, gali kreiptis e, dėl išimties ES teritorijoje pagal dujų direktyvos 36 straipsnį. Tos sąlygos yra tokios, kad tas dujotokis nekenktų konkurencijai, nekenktų vidaus rinkos funkcionavimui ir arba tiekimo saugumui ES. Todėl, apskritai kalbant, savo esme šis pasiūlymas sukuria iš ankstinės sąlygas Europos e, vartotojams gauti naudos iš sustiprintos konkurencijos dujų rinkoje ir jaustis saugiau, kai kalbama apie tiekimo saugumą. Antrasis ramstis yra susijęs su e, leidžiančiomis nukrypti nuostatomis jau egzistuojančių dujotekių atveju. Kai kalbama apie dujotekius į ir iš trečiasią šalis, čia iškyla tam tikro tesnio neužtikrintumo dėl galimo skirtingo nuostatų interpretavimo. Aš apie tai kalbėjau. Šios nuostatos 36 straipsnėje netaikytinos egzistuojančiai infrastruktūrai Antra vertus, kartais e, tokie egzistuojantys konfliktai yra išsprendžiami tarp vyriausybiniai, e, labai dažnai yra išsprendžiami tarp vyriausybiniais susitarimais. Būtent todėl mes ir palikome nuostatą dėl šių leidžiančių nukrypti nuostatų. Jų suteikimas yra absoliučiai valstybių narių prerogatyva. Nereikia jokio trečiosios šalies sutarimo ar e, E, komisijos aktyvios vaidmens ar pritarimo. Tie sprendimai yra nacionaliniai sprendimai ir priimami pagal nacionalinės procedūras. E, galimybė taikyti tokias leidžiančias nukrypti nuostatas e, yra ribojama tik tai egzistuojantiems dujotiekiams ir tik tai tiems, kurie bus užbaigti iki šios iš dalies pakeistos direktyvos galiojimo pradžios. Iš esmės e, galima leisti nukrypti nuo pagrindinių reikalavimo. Atskirimas, e, prieiga trečiųjų šalių operatoriams ir taip toliau. Bet reikia laikytis 36 straipsnio nuostatų, tai yra nekenkti konkurencijai, vidaus rinkos veikimui ir tiekimo saugumui. E, mūsų pasiūlyme nėra jokių laiko terminų, tačiau būtina pateikti pagrindimą prašant nukrypti e, leidžiančios nuostatos. Ar tai būtų amortizacijos e, laikotarpis, ar sutarties laikas, ar kiti sumetimai. Paprastai eina kalba apie 25 metų išimties laikotarpį. E, aiškiai nėra čia kalbama ir apie galimą pratesimą, bet jis nėra uždraudžiamas, tik tai turi būti rimtai pagrystas. E, kaip į tai žiūri valstybės narės? Kai kurios iš jų išreiškė susirūpinimą, bet turiu pasakyti, kad jos turės pakankamai lankstumą išlaikyti uh, dabartinę importo licenzijų sąrangą, leidžiančią taikyti tam tikras leidžiančias nukrypti nuostatas. Dujų direktyvos E, taisyklės, e, jeigu bus suteikta leidžianti nukriūti nuostata, atsižvelgiant į pereinamąjį laikotarpio e, ilgi, nebus iš vis taikoma tokiems dujotekiams. Taigi, valstybės narės be jokių kliūčių galės suteikti tokias nuostatas. Nu ir trečiasis ramstis dėl konsultacijos tarp reguliavimo institucijų. Mes jau dabar turime atitinkamą sistemą, čia tik tai įtrauktume trečiųjų šalių reguliavimo institucijų atstovus. Tai galėtų būti, pavyzdžiui, energetikos ministerijos tose šalise. Tačiau svarbus dalykas tas, konsultacijos reiškia, kad mes turime toms institucijoms suteikti galimybę uh, pateikti savo nuomonę dėl reguliavimo klausimų susijusių su tuo vamzdynu. Jeigu iš jų nesulaukiama atsakymo, tai nacionalinės reguliavimo institucijos e, gali imtis savų veiksmų, neatsižvelgiant į tai. Na ir dar keltas dalykų, kurie nėra tiesiogiai susilę, susiję su šiuo pasiūlymu. Vienas klausimas, kuris užduodamas, yra, kad nebuvo atliktas poveikio vertinimas. Taip, jis nebuvo atliktas, nes komisija šiuo atveju nekuria naujų įstatymų, o aiškina egzistuojantį įstatymą. Lygiai taip pat e, buvo laikomasi tų bendrųjų principų ir ankstesniais atvejais, tačiau, kaip jūs žinome, e, komisija e, nuo gruodžio iki sausio mėnesio vykdė viešasias konsultacijas, gavome 20 du atsiliepimus, 65 procentai išreiškė šiokią tokią kritiką, 35 procentai pasisakė teigiamai. Tai manęs niekiek nestebina, nes tai atspindi diskusijas dėl vieno konkretaus e, projekto. Tai yra Nord Stream 2 projektas, todėl matyt nereiktų pervertinti šių viešųjų konsultacijų rezultatų. Baigiant, e, pasakysiu štai ką kad e, pažvelgus tai, kuo mūsų pasiūlymas remiasi ir kas jame yra išdėstyta, reikia pasakyti, kad nepaisant dėl pasiūlymo politizavimo dėl vieno rengimo projekto, nepaisant to, paaiškėjo, kad komisija savo pasiūlymų, tiesiog atliko savo įprastinį darbą. E, kaip ES teisės tinkamo vykdymo sergėtoje komisija turi prievolę ieškoti išečių iš e, skirtingos interpretacijos praktikos. Dėkoju. Labai svarbu suprasti, koks yra komisijos pasiūlymas ir kas už jo slypi. Dar prašysiu visų kalbėsinčių neviršyti dešimties minučių, nes mes labai norėtume, kad užsimėgstų ir diskusija po jūsų pranešimų. Ir dabar žodį suteiksime pirmam kalbėtojui, tai yra Lepo Pistelį, tai yra buvęs mūsų kolega Europos parlamento narys 4-8 metų kadencijoje. Jisai taip pat yra Italijos parlamento narys, jūs turbūt puikiai žinote, ir taip pat jūs esate Europos užsienio santykių tarybos narys ir taip pat ENI vicepirmininkas nuo 17 metų. Tai yra energetikos, Europos energetikos kompanijos vicepirmininkas. Taigi žodis jums. Labadiena kolegos. Visų pirmiausia noriu padėkoti komitetui ir pirmininkui už tai, kad pakvietė mane į šios įdomius klausimus. Kągi aš per šias dešimt minučių žadu jums papasakoti. Kalbėsiu apie energetikos įmonės perspektyvą, nes mm, aš esu iš Italijos, kurią jūs puikiai pažinote, ir jinai yra šalis, kuri yra viena iš e, dujotekių patekimo į ES taškų. Eni yra šeštoji pagal dydį pasaulio energetikos kompanija. Mes e, aktyvūs tiek cheminių medžiagų, atsinaujančių energijos šaltinių srityse ir taip pat Italijoje bei Europoje dirbame dujų e, rinkoje. Mūsų apyvarta e, siekia maždaug 7 milijardus kubinių e, metrų per metus Italijoje. Stengiuosi paspausti mygtuką, bet panašu, kad neveikia. Man nurodė, kad reikia spausti, bet niekas čia neveikia.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 E, tikrai turi tuos pačius energetinius e, interesus kaip ir Europai. Mes e, vykdome savo įsipareigojimus per Paryžiaus susitarimą ir siekiame diversifikuoti tiekėjus, kad nenukentėtume ekonomiškai ar politiškai nuo vieno tiekėjo. Jūs matote, kad kalbant apie dujas, Italija patenka iš pietų du dujotiekiai iš Libijos per Alžyrą ir taip pat matome, kad yra dujotiekiai iš Rusijos, kurie patenka į mūsų šalį. Tai yra suskystintos gamtinės dujos. Tai žvelgiame, ar ES dujų rinka e, patiria kažkokį spaudimą. Tai yra svarbi rinkos dalis, nes reikalinga galutiniams vartotojams, namų ūkiams ir taip pat mums taip pat tai būtina atsinaujantiniams energijos šaltiniams. E, tai buvo ketvirtadalis ES e, energetinio sunaudojimo 2010 metais ir tai sudarė 465 BCM per metus. Taigi tai yra puikus diversifikavimo potencialas. Mes žinome, kad Europos vidaus gamyba vystosi nuo 17 metų gavyba auga ir tai be jokios abejonės susiję ir su importu iš trečiųjų šalių. Mes negalime uh, to laikyti nei e, surprizu, nei um, spaudimu, nes siekime užtikrinti tą e, kaip įmanoma didesnį energetinį tiekimą. Norėčiau Jums priminti, kad e, nesenas dujų tiekimo reglamento peržiūrėjimas uh, pabrėžia solidarumą ir bendradarbiavimą, tačiau žvelgiant iš rinkos perspektyvos Europą gali remtis SGD įrengimų patikimumu. Ir 17 metais jų potencialas buvo išnaudotas tik tai 20 procentų, nes dideli, didelės e, saugyklos buvo uh, ne iki galo išnaudojamas ir tokia, tokie pajėgumai gerokai pranoksta saugyklų esamus e, pajėgumus. O tai yra puikiai naujiena mūsų rinkai. Panašu, kad manęs prašo kalbėti trumpiau ir lėčiau. Taigi, žvelgdami į S28 dujų tiekimo krepšelį, matome, kad gamyba mažėja. Importuotos dujos sudaro 63 procentus mūsų poreikių. Ir Rusija yra vienintelis uh, atrodo importuotojas, bet nepaisant to mes galime naudotis dujomis iš e, Šiaurės Afrikos, iš Norvegijos ir taip pat su egzistuojančiomis dujotikiais, kurie sujungti su tais regionais, mes galime kalbėti praktiškai apie pusę mūsų importo iš šitų regionų. Tai yra daug. Energijos e, e, sunaudojimas siekia 10 procentų ir Mes e, turime suprasti, kad e, dabartinės SGD e, saugyklos ir įrengimai saugo Europą nuo per kainų perdėlio didėjimo. Ir Europą nebereikia daugiau importuoti SGD, nes kainos jau yra pakankamai konkurencingos. Taip, jūs žinote, kad SGD e, dabar populiarios ir per artimiausius septynerius metus į Europą pateks daugiau dar SGD iš Australijos ir JAV. Pastaruoju metu penkios šalti, šalis E, suvartoja du trešdalius prieinamo SGD Europoje. Jūs žinote, koks yra e, JAF e, suskystų gamtinių dujų potencialas importuosimų į Europą. Viskas priklausys nuo JAF administracijos, bet žvelgiant iš vartotojų pusės, tokia galimybė ateityje įsigyti pigesnių SGD iš JAF ar iš kitų šaltinių ir bus susiję tik tai su pigesniu transportavimu. Ir tai tik tai gali būti naudinga, o tai, žinoma, ir e, padidins konkurencingumą. Bet kol kas tik tai nedidelis, nedidelė dalis e, importuotų SGD e, atvyko į Europą. Tai daugiausia yra Azijos SGD sąskaita matote, kad e, raudona linija yra Europa, geltona JAV ir pilka Azija. Taigi, toliau pietiniai dujotekiai, pietiniai keliai. Siekime užtikrinti diversifikavimą e, per pastarosius dešimtmečius. Tai bet kokiu atveju mes turime palaikyti šitos maršrutus. Mes norime užtikrinti stabilumą, ir kaip pastebėjo kolega kalbėjęs prieš mane, e, yra tam tikra rizika, kai bus taikoma nauji teisės aktai ir ar šita direktyva kompensuos tą riziką ir suteiks naudos ES. Pavyzdžiui, kalbant apie alergyrą, yra tam tikras teisinis ir komercinis pavojus, e, kuris gali atsirasti pakeitus dabartinės taisyklės. Ir dabar yra iš naujo deramasi dėl naujų sutarčių su Alžyru mm, Ir mes negalime savo leisti daryti kažkokių nuolaidų. Žinoma, Alžyras e, turi SGD įrengimus ir gali nuspręsti tiesiog neparduoti Europoje SGD numatytų dujų, bet e, juos parduoti kur nors kitur. Toliau Libija. Čia vėl susidursime su teisiniu ir geopolitiniu pavojumi. Ir po šitų, po naujo teisės akto teks iš naujo peržiūrėti susitarimus tokiu metu, kai šalis susiduria su tokiamis didžiuliais politiniais iššūkiais, kaip aiškino prieš mane kalbėjęs kolega. Taigi, Europos rinka yra pakankamai patraukli ir partneriams nes plėtojamos infrastruktūros e, visiems tiekėjams. O peržiūrėta direktyva turėtų kaip tik ir sustiprinti tuos principus ypač egzistuojančiams dujotekiams, e, kuriais užtikrinamas saugumas. Kalbant apie tarptautinius e, subjektus, kuriems direktyva gali turėti poveikio, tai tai tikriausiai bus būtent naujos dėrybos, dėrybos tarp ES ir trečiųjų šalių. Tai yra tie geopolitiniai aspektai, kurie galbūt e, išjudins šiek tiek Europos komisijos nusistovėjusią tą teisinę sistemą. Taigi koks mūsų požiūris? Mes matome, kad naujasis pasiūlymas bus taikomas jungiamiesiems vamzdynams, bet taip pat taikomas ir esamiems vamzdynams. Ta mes turime labai įdėmiai įvertinti. Negana to būtų išmintinga apriboti direktyvos taikymą tik tai naujiems vamzdynams ir netaikyti jos būtent esamiems vamzdynams, nes yra e, pavojus, kad bus pažeistas pagrindinis teisinio tikrumo ir numatomumo principas. Nors tai ir nėra idealus sprendimas mūsų būkštovimams, mes norėtume, kad e, atsirastų tokia sistema, kur įrodymo našta būtų e, atvirkščia ir valstybės narės į, turėtų įrodyti, kad esama teisinė sistema taikoma egzistuojančiams infrastruktūroms e, yra žalinga konkurencingumui, tiekimo saugumui ir vidaus rinkai. Ir tokiu atveju komisija turėtų pasiūlyti priemonės švelninančias tą riziką ir spręstų konkurencijos problemą problemas. Taip, gali atsirasti ir teisinių tam tikrų kolizijų, bet, e, gerbėjai ponios ir ponai, man atrodo, kad e, tai yra įsprendžiama. Taigi, ačiū Jums už galimybę, kad suteikėte man dar kartą progą pasisakyti, nes Europos įmonės e, tikrai pasisako už sklandžiai veikiančią rinką. Deja, jungiamųjų vamzdynų problema yra akivaizdi ir ją reikia spręsti egzistuojančių taisyklių įgyvendinimas e, ir tam tikrų regionų atsparumo stiprinimas e, nuo e, tiekėjų, tai tik tai sustiprins mūsų Europos konkurencingumą. Taigi ačiū Jums uždėmesi ir esu pasiruošęs atsakyti Jūsų klausimus. Ačiū, aš stabdysiu turbūt visus, jeigu kalbėsite per ilgai, bet žinoma, svarbiausia mūsų klausimų dalis yra diskusija ir atsakymai į klausimus. Na, o dabar antrasis mūsų svečias Saulis Bilys, Ambergrid akcinės bendrovės generalinis direktorius, tai yra perdomas sistemo operatorius. Tai yra Lietuvos perdonų sistemos operatorius, jis yra generalinis direktorius nuo 13 metų, prieš tai jis buvo strateginio plėtros e, departamento Lietuvos dujų padalinio vadovas, o prieš tai EON Energy atstovybės Vilniuje vadovas. Jis dirbo ir inžinieriumi Lietuvos energijos akcinėje bendrovėje. Taigi, Prašau, dabar žodis Jums. Ačiū, ponia pirminkė. Dėkoju, kolegos. Aš parengiau trumpą prezentaciją, siekiant išprovokuoti diskusiją ir palikant daugiau e, laiko diskusijai, negu kad mūsų pozicijos pristatinėjimui. Kalbant apie tiekimo saugumą, manau, kad Galime to pasiekti, nes mes esame pajutę tiesiogiai, ką, tai, ką reiškia e, būti izoliuota rinka. Ir pajutome e, vienintelio tiekėjo e, tiesioginės pasiekmes, kaip yra manipuliuojama kainomis. Iš tiesų, su, tiekimo saugumas gali turėti ir pozityvaus poveikio. Pozityvų yra tai, kad e, turime realiai veikiančią, veikiančią rinką. Kai rinka realiai veikia, e, tiekimo saugumas yra garantuojamas, tikėkite manimi. Mes, kaip e, tikimo infrastruktūros operatorius, esame atsakingi už dujų tiekimą mūsų šalyje, kartu su kolegomis iš kitų e, šalių, kaiminių šalių. E, bandome sukurti keturių šalių bendrą dujų rinką, e, apjungiant šalių rinkas ir mes matome, kad prie mus kiekvieną atskirą priemonę mes stipriname rinkos veikimą ir geriname rinkos veikėjų savijautą ir taip pat atsiranda vis daugiau tiekėjų. Kad užtikrintume rinkos veikimą, reikia pakankamos infrastruktūros ir diversifikuoti tiekimo šaltinių e, pasirinkimą. Neigiami poveikiai kyla daugiausiai iš nepakankamo skaidrumo ir rinkos iškraipimo. Ką turiu galvoje? Keletas pavyzdžių keletas klausimų diskusijai, pavyzdžiui. E, intervencijos reguliavimo e, aplinką. Kai reguliavimo vakumas e, offshore'nėse zonose daro poveikį rinkos reguliavimui. Pavyzdžiui, paimkime Nord Stream 1 kai tiekėjai lankosi e, Buenos na, Vokietijos agentūroje ir prašo išimčių dujotekiui. E, teritorijose, kurios yra reguliuojamas Vokietijos institucijų. Taigi klausimas. Jeigu komerciniam projektui reikia e, išimčių, ar tas projektas reikalingas rinkai? Kalbėk, kalbant apie Nord Stream 2, taip pat visada girdime argumentą, kad šis e, dujotiekis garantuos e, pigiausią e, dujų kainą Vokietijoje dėl trumpesnės, trumpesnės stumo ir dėl to pigesnio transportavimo negu per Ukrainą. Tuomet turiu klausimą, Na, Lietuva yra daug arčiau Rusijos ir transportavimas dujų į Lietuvą yra daug artimesnis, daug trumpesnis. Gazpromo dujos Lietuvoje parduodamos uh, e, aukštesnę kainą. Pagalvokite apie tai. Kad liktų laiko daugiau diskusijai, užduokime tokį klausimą. Kodėl skaidrumas ir vienodas rinkos e, dalyvių traktavimas kažkam yra problema. Keletas e, skaičių, kurias minėjo kolega, tai čia prie jų nesustosi. Tiesiog pateiksiu vieną pastabą. Kai matome mažėjančią Europos Sąjungoje, dujų, mažėjantį dujų išgavimą Europos Sąjungoje, tai kalba apie gamtinių dujų gamybą. Tačiau turime nepamiršti vis didėjančią e, sintetinių dujų, biodujų gamybą. Ir visa energija dujų forma būtų perdodama tais, tais pačiais vamzdynais, kaip ir dabar išgaunamas gamtinės dujomis. Todėl e, paklausa importui bus daug mažesnė. Na ir keletas trumpų išvadų. Komisijos pasiūlymas išplėsti dujų direktyvos taikymą yra savalaikis. Jis garantuoja vienodą ES teisės taikymą visoje ES teritorijoje. Ir tik pozityviai e, įtakos investuotojų elgesį. E, ES rinka yra patraukli Todėl nereikėtų, nereikia bijoti, kad kažkas neinvestuos. Galiu pasakyti paslapti. Dujas išgaunančios šalis turi daugybę dujų. Labai daug dujų, bet joms reikia pinigų. Joms reikia rinkojus. Jeigu yra rinka, jie tieks produktą į tą rinką. Ir aišku, nauji importo šaltiniai taip pat yra sveikintini, nes tai yra vienas iš pamatinių akmenų tikram rinkos veikimui be kieno nors dominavimui. Taigi būsiu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Uh, Dėkuoju už pasisakymą. Mūsų trečiasis prelegentas profesorius Andrėjas Goltau. Jis ir tarptautinių santykių profesorius ir tarptautinės viešosios politikos centro direktorius karališkajame Holloway universitete. Taip pat jis dirba Harvardo universitete e, mokslo tyrimų ir tarptautinių reikalų centre. Anksčiau jis yra dirbęs viešosios politikos e, mokykloje Centrinėme Europos universitete. Prašom jums žodis. Dėkui pirmininkė, gerbėmiai komiteto nariai, didelė garbė man šiandien kalbėti šią svarbę temą. Džiaugiuosi, kad galėčiau, e, galėdamas pakalbėti apie šią temą iš, e, iš akademinio požiūrio taško. Iš karto pasakysiu, kad visiškai pritariu komisijai dėl e, svarbiausias šio pasiūlymo premisas, kad integruota e, rinka, dujų rinka yra labai svarbi, kuriant e, energijos sąjungą. Iš tikrųjų, ši direktyva jau daug nuveikė, įnešė papildomos konkurencijos, transformavo dujų rinką, numušė e, dujų kainą vartotojams. Europa e, privertė nacionalinės dujų kompanijas atsisakyti savo monopolinės padėties ir visą tai, aišku, prisidėjo prie energetinio saugumo. Taigi 2009 metų direktyva yra geras dalykas. Aišku, visada viską galima dar tobulinti. Ir tada iškyla klausimas, ar siūlomas e, dujų direktyvos keitimas prisideda prie tokio tobulinimo. Ir turiu pasakyti, kad dėl to aš abejoju. Ir dėl ko? Dėl to, kad kyla keletas klausimų. Visų pirma, dėl nuoseklumo. Pati e, dujų rinkos e, direktyvos peržiūros idėja remiasi stengimusi užtikrinti bendrą traktavimą visiems dujotekiams už ir ES viduje. Taigi taikytina ir trečiųjų šalių dujotekiams, kurios dujas atgabena iki ES. Iš čia kyla tam tikros problemos, nes e, tokiu būdu atsiranda e, tai, tam pačiam dujotekiui bent jau du skirtingi reguliavimo režimai. Na ir tai veda prie labai sudėtingos situacijos. Ja nesigilinsime. Bet e, kadangi tokia problema yra, tai ieškoma sprendimų, kaip išvengti tų konfliktų ir vienas iš tokių sprendimų yra taikyti, leisti taikyti nuostatas leidžiančias nukrypti ir daryti išlygas jau egzistuojantiems dujotekiams. Bet tą reikia daryti atskirai kiekvieno dujotekio konkrečių atveju. Ir tai, tiesą sakant, gali privesti prie anksčiau būsios situacijos, kitaip sakant, praktikoje e, kaip tik ir nebus to nuseklumo, kurio siekiama, bus tiesiog fragmentuotas reglamentavimas. Buvo taip pat sakoma, kad e, atsiras daugiau teisinio užtikrintumo sistemoje. Bet tiesąkant, kai kalbame apie e, dabartinius dujotikius, tai iš esmės kalbame apie retroaktyvų nuostatų taikymą. Taip, esame matę tai praktikoje, taip pat ir reglamentuojant e, dujų rinką. Bet e, tiesą sakant, kai e, kalbėsim apie prašymus dėl e, leidimo nukrypti ir dėl išlygų ar išimčių, operatoriams tai sukels labai daug problemų. Jie priemė savo sprendimus remiantis egzistuojančių teisės reglamentavimu. O kadangi šitas pasiūlymas reiškia esminį pakeitimą, tai reiškia, kad teks keisti ir sutarčių ekonomiką. E, Daugą dalykų gali pakeisti sutarčių ekonomika ir e, šito dalyko įtaka, pavyzdžiui, veiklų atskirimo reikalavimui arba nusavybės struktūrai. Todėl aš manau, kad dabartinis peržiūrėjimas vargu ar prisidės prie geresnio rinkos funkcionavimo, kalbant apie dujų rinką. Yra ir dar vienas dalykas. Vis dar lieka neaišku, kokią pritinę vertę šis pakeitimas atneš, kalbant apie energetikos tiekimo, energetikos saugumą. Tas saugumas yra susijęs su geresniu tiekimo saugumu, su vartotojų pasirinkimo praplėtimu ir su ekonominiais išlošimais ES piliečiams. Jeigu dabar pažiūrėsime, koks bus poveikis, tai bent jau mažiausiai, ko tik galime tikėtis, tai režimų sudėtingumas. Ir tas ES energetikos režimas atsidurs pačiame piramidės viršuje ir tai kelia didelių problemų dėl praktinio režimo įgyvendinimo. E, kalbame apie dujotekius iš e, Libijos, Alžyro, Maroko, bet taip pat ir iš Rusijos. Nes eina kalba apie gana ilgus procesus, kurių rezultatai toli gražu nėra aiškus. Aišku, dėl egzistuojančių e, dujotekių reikės prašyti nukreipti leidžiančių nuostatų. E, jeigu to nepavyks, tada e, reikės griebtis tarp vyriausybinių starčių. Ir jau pasiūlymą pristatant girdėjome, kad tai gali atnešti papildomų problemų. Taigi nelabai tai prisėda prie energetinio saugumo. O kalbant apie naujus dujotekius, e, situacija dar gali būti sudėtingesnė, nes ko norima? Norima daugiau alternatyvos. Reikia tokios struktūros, kuri į rinką galėtų pateikti daugiau dujų. Taigi, galvojant apie ateities dujotekius, tai e, yra projektai, kurie užtrunka ilgus metus, prireikia didžiulių kapitalo indėlių ir galų gale gali tekti jums dėrėtis tarp vyriausybinių mastų, siekiant išspręsti egzistuojančias problemas. Vadinasi, investuotojų sprendimai gali būti ir visiškai neįgyvendinti. Ir e, galima, aišku, kalbėti ne tik tai apie dujotikius iš rytų ar iš šiaurės, bet ir iš e, rytinio viduržėmio jūros regiono. Ten yra labai daug neaiškumų e, ir tas papildomas reguliavimas sudėtingumas tikrai nesuvaidins teigiamos, teigiamos e, rolės. Pažiūrėkime dabar, e, kokią naudą atneša šitas pasiūlymas. Tai reikia pasakyti, kad e, nelabai matau, kokią naudą jis gali atnešti, pavyzdžiui, gavybos šalyse. Niekas nepasikeis. Al Alžyras ir toliau tą darys panaudodami Sonatrach kompaniją, Libiją, NOK, Rusiją, Gazpromą. Ir iš tikrųjų niekas nepasikeis, kai kalbam apie išgaunančių dujas valstybių konkurenciją. Tad čia pranašumų nematau. Pakalbėkime dabar apie kainas. Juk reikia pripažinti, kad visada nustatant kainą bus atsižvelgiama į marginalinį tiekėją. Ir šiuo atveju tai yra SGD. Taigi, kalbant apie pranašumus ar naudą, tai galbūt e, ir būtų tam tikra draudimo politika Europos Sąjungai. Tačiau čia kaip tik ir trūksta poveikio įvertinimo. Jau jeigu yra kažkokios naudos ar privalumų dėl energetikos saugumo, aš norėčiau, kad tai atsispindėtų poveikio vertinime. Bet reikalas tas, kad e, kai kalbam apie energetinį saugumą, mes jau turim teisinę sąrangą, mes turime E, saugumo ir tiekimo reglamentą. Jisai e, stiprina regioninį koordinavimą tarp valstybių narių, e, numato solidarumo principą, sako, kad politika turi remtis mokslo tyrimais, informacija, kad reikia sąjungos mastu modeliuoti dujų tiekimą ir taip toliau. Taigi, Šis procesas, mano akim žiūrint, yra pernelik skubotas. Bent jau aš galvoju, kad reikia abejoti, ar kad energetinis saugumas pagerės. Na ir dabar e, pasakysiu trečią mintį, kuri tokia gana, gana griežta. E, Man atrodo, kad e, geopolitinių žaidimų pasinaudojant reguliavimu žaisti negalima. Reguliavimas niekada nėra neutralus. E, reguliavimas gali padėti sukurti tam tikrus monopolininkus nacionaliniu mastu, aišku, pralošia vartotojai tada. Antra vertus, reguliavimas e, taip pat gali būti panaudojamas padėti ir atnešti naudos vartotojams ir visa tai yra legitimu ir ES mes matėme abu tuos dalykus naudojamus. Tačiau vienas, vienas rytis, e, kuriam reguliavimas neturėtų būti naudojamas, tai yra geopolitiniais tikslais. Ir tai verčia mane perėti prie Nord Stream 2 projekto. Tikrai nereikia didelės vaizduotės, norint pripažinti, kad dauguma iš egzistuojančių dujotekių gauna vienų ar kitų išimčių. E, dauguma naujų, naujai pastatytų gauna tokių išimčių, jeigu ne visos. Tačiau, jeigu pažiūrėsime į visus dujotekius. Vienas labai aiškiai išsiskiria, tai Nord Stream 2, kuriam tokių išimčių nėra numatyta. Taigi jis yra išskirtas. ES čia sprendžia, gudriai sprendžia savo problemą, bet tai, tai kad gudriai nebūtinai reiškia teisingai. Yra daugybė mokslinių tyrimų ir literatūros, Ir jeigu ją visą atsižvelgsime, tai šitas pasiūlymas ir šita peržiūra mm, direktyvas tikrai užgrėbė per nelik daug. Kai kalbama apie teisinių normų eksportą į kitas šalis. Man atrodo, kad verčiau reikėtų sukurti vienodą žaidimo sąlygas, e, ES neturėtų apsispręsti dėl to, kuris dujotikis yra geras, kuris ne, kurios molekulės patenka į sąjungos rinką, kurios ne. Kai tik tai pradėt, pradedate priminėti tikslinės ir kvestionuotinas taisyklės, tai pakenkia pačiam didžiajam projektui, tai yra ES integracijai nes tos taisyklės pasirodo yra neobjektyvas ir sunku nuspėti, kaip tas atsilieps ateičiai. Taigi, jeigu Nord Stream 2 arba Rusijos dujos apskritai politiškai turėtų būti kažkaip stabdomas, tai tą reikia spręsti per politinį požiūrį, o ne per reguliavimą. Reguliavimas šia prasme yra netinkantis instrumentas. Ačiū. Dar kartelį. Noriu priminti, kad e, labai prašau jūsų neviršyti jums skirto laiko. Aš jau pačioj pradžioj sakiau, kad mūsų klausimai susidės iš dviejų dalių. Dvi temos čia svarbios. Pirmiausia yra teisiniai aspektai stengiamės kuo objektyviau nušviesti teisinę sistemą. Norime, kad ES ir trečiųjų šalių žaidėjams būtų taikomos vienodos sąlygos. Ir dabar kitas dalykas - politiniai aspektai. Apie juos mes nuolat diskutuojame parlamente ir aiškiai įvardijome, kad kai kurie projektai prieštarauja mūsų energetikos sąjungai ir tam pritarė dauguma parlamento narių, nes įsivyrauja politinė įtampa tarp valstybių. Tai štai, aš norėjau atskirti šiuos du dalykus. Ir dabar, šiuo metu, kalbame apie teisinius aspektus, apie tas jungtis. O dabar kreipiuosi į paskutinį mūsų prelegentą Alaną Riley, kuris yra ben, energijos bendrijos patariamojo komiteto narys. Tai yra tokia teisminė institucija prie energetikos bendrijos, kuris sprendžia įvairiausius ginčius su energetikos sritimi. Taip pat yra Atlanto tarybos narys, o taip pat Londono universiteto teisės profesorius. Tai štai antrasis mūsų atstovas iš Londono. Na, aš jums suteiksiu galimybę parlamento vardu pasisakyti pirmam, o dabar kreipiuosi į profesorių Riley. Mano kolega Andrėjas patarinėjo dėl Nord Stream 2. Aš rūpinausi kitais klausimais, noriu iš karto tai pasakyti nuo pat pradžių. Aš nebuvau patarėjų Nord Stream 2 projektui. Man atrodo, kad e, aš gavau tada klaidingą informaciją. Yra King's College internetinė svetainė, šitą informaciją radau. Na gerai. Tai jūs tikrai galite susipažinti su visa mano parašyta medžiaga, visa informacija. Jis yra vieša ir prieinama. Taigi, man e, bus malonu atsakyti jūsų ką tik užduotą klausimą. O pradėsiu nuo dviejų aspektų, kurie yra svarbus. Tai yra pirmiausia, tai yra teisinis tikrumas ir nediskriminavimo principas visiems su dujotekiai susijusiems klausimais. Ir dabar reikėtų iš karto uh, įsiaiškinti, e, ar naujoji direktyva šios klausimus sprendžia. Situacija yra tokia, kad mums privalu išnagrinėti kontekstą. O tai yra pamatinis dalykas. Prieš nagrinėjant direktyvos pakeitimus, pirmiausia, turime pakalbėti apie ES galiojančios teisės taikymo pasiekmes. Jau turime E, veikiančius dujotekius, South Stream ar kitus dujotekius ir jiems jau buvo taikoma ES teisė. Man teko kalbėti su įvairiais e, prelegentais atstovais, kurie teigia, kad kaip ten bebūtų, ES teisė tikrai buvo taikoma galiojančiams dujotekiams. Ir mano pagrindinė mintis yra ta, kad jeigu kalbame apie teisinį tikrumą, apie teisės aktų taikymą atgalinę datą, tai e, labai sunku e, rasti argumentų, nes e, sunku net identifikuoti tos teisės aktus, kurie yra taikomi galiojančiams dujotiekiams. Todėl mums trūksta paprasto dalyko aiškumo. Štai, kur turėtų būti diskusijų centras. Negana to, parlamento nariai per pastaruosius metus nuolat kėlė klausimus gaudavo atsakymus iš komisijos ir dėl Nord Stream 1 buvo pritaikytos išimtis. O komisija pareiškė, kad ir šiam dujotikiui galima taikyti ES teisę. Taip, tiesa, kad ankstesniems dujotikiams ES teisė nebuvo taikoma, tačiau E, e, teisės aktus dujotekių srityje. Net prieš pirmąją ir antrą dujotekių teisės aktų paketo patvirtinimą. Todėl ir štai pasiekmė yra paprasta, kad visas dėmesys buvo sutelktas tik tai į ES vidų. Ir tada iškilo lūkesčius, kad ES teisė buvo netaikoma, nors turėjo būti taikoma. Taigi, atsiranda tie naujieji dujotekiai ir tada, kad es teisė nebūtų taikoma naujiesiams. Antra vertus, nėra net ir sunkumas čia yra kitas. Komisija privalo patikslinti taisyklės ir to teisinio tikrumo. Ir vienas iš argumentų, kuris yra pakankamai svarus, yra tas, jeigu nebus padaryta pakeitimų, tai štai, norime to teisinio tikrumo Nord Stream 1 atžvilgiu, nes jo nėra, jo stinga. Viso šitoj makaliniai problema yra ne politinė, nes Nord Stream 6 ir 11 sutarties straipsniai turi tai reglamentuoti. Iš karto iškyla bendros vienos rinkos e, klausimas. Nes jeigu jūs, e, sakykime, nukreipsite visą dujotekius, visų dujotekius į Nord Stream 2, kolega e, tokio pobūdžio incidentai tikrai turėjo, turėtų Nord Streamo siūlomas maršrutas atrodo, kad suskaldys Europą. Tai yra kita problema, nes ir išvengiama tam tikrų jungčių e, Šiaurės Europoje. Taigi centrinė rytų Europą, galima sakyti, atskiriama nuo alternatyvių e, dujų tiekimų. Ir tai visai nesužys. Ir dar kitas dalykas, tai yra OPAL byla susijusi su uh, Nord Stream 1. Kokios gali būti pasiekmes, jeigu nebus taikomos es teisė uh, du, esamiems dujorų prie savo sienos, nes į vidaus rinką E, ir galės užvaldyti tiesiog Gazpromas. Kitaip sakant, tai yra vidaus rinkoje atsiranda Rusijos produktas e, ekstrateritorinių pagrindų. Ir būtina, kad es teisė veiktų visiems importuotiems produktams ir taip mes sus, užtikrintume bendros rinkos veikimą. Uh, well, you are, you are as a... Ačiū, kaip sakiau, jūs esate pastebėti. Čia turime tik tai vertinti teisinius aspektus, bet yra, aišku, ir ekonominių, ir politinių priežasčių. pakeitimai neturėtų būti taikomi esamiems vamzdynams. Klausimas daktarui Railiui. Jūs sakėte anksčiau, kad ES teisė taikytina Nord Stream 1 ir sakote, kad šią direktyvą reikia keisti, kad ji būtų taikoma Nord Stream 2. Žinote, kad Vašingtonas turi sankcijų sąrašą Rusijos atžvilgių. Ir taikyti nori sankcijas Nord Stream 2. tokia idėja nebūtų produktyvi ir sumažėtų e, energijos saugumas. Dabar, jeigu leisite, perėsiu prie mūsų šešėlinių pranešėjų. E, profesorius Kresnodemskiai paminėta per klausimus ir norėčiau pasakyti, kad ne visiškai suprantu ta kritika būtų taikomi tiems dujotekiams, kurie ES teritorinėse vandenyse. Taigi tuo tik tai patvirtinami, kurie labai dažnai mini tas vertybės, labai jas aukština. <clears throat> Tačiau kai jiems tai ar kiti kolegos iš Bundestago, kur, kurie aiškiai sako, ir ponas Brokas taip pat pasirašė tą laišką, sakydami, kad nors reglamentas galbūt bus daug daugiau projektų, bus daug klausimų su išimtimis ir taip toliau, bet žmonės pasirašė, apie ką labai mėgsta kalbėti politikai. Kartais mes per daug kalbame apie vertybės, tačiau kad kapitalistai parduos mums tą virvę, kurią mes pasikarsime Deja, man priminė tą Lenino. Taip pat Petersen. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu dar. Dėkuoju pirmininkė, Nord Stream 2 tikrai labai jautrus, politiškai jautrus klausimas e, Danijoje. Aš norėčiau pakalbėti apie kai kurios principus. Taip, mes norime tos vienos rinkos, bendros rinkos, norime vienodų taisyklių visiems, norime to teisinio saugumo, tai turi būti pagrindas kurti skaidrės teisinės nuostatas. Na, dabartinėme pasiūlyme aš išvelgiu problemų. Turiu omenyje valstybėms suteikiamą galimybę naudotis išimtimis. Mums tai kelia nerimą ir mums, Alde frakcijoje, irgi nepatinka tokių išimčių taikymas, nes tai ir gali iškreipti tas bendras žaidimo taisyklės. Mes kaip frakcija pateiksime pakeitimų ir bandysime įrodyti, kad tos išimtis labai turėtų priklausyti nuo komisijos analizės ir komisija privalo e, išnagrinėti tą situaciją, jeigu išimčių prašo valstybė, nes priešingų atveju mes tarsi kelsime pavojų bendrai rinkai. Taigi mes savo ruoštų tikrai pažadame pakeitimų. Dar norėčiau pridurti, kad išimtis ir jų tvirtinimas privalo būti daromas komisijos. Tik tokiu būdu mes galėtume kalbėti apie energetinį saugumą ateityje. Ačiū kolega, toliau dar vienas šešėlis pranešėjas Turmes. Ačiū. Mano pirmasis klausimas yra ponui Galto. Ponas Pistelis sakė, kad direktyva gali būti interpretuojama įvairiai ir gali būti tam tikro netikrumo. Žinau, kad taryboje buvo daug diskutuojama su Italija ir Ispanija. Apie... kad galiotų du taisyklių rinkiniai. Vienas mums, o kitas kažkokiems bičiuliams, kurie nori savo dujas parduoti kaip nori, kam nori ir dar pagal savo taisyklės. Visiškai to nesuprantu. Kitas dalykas, kai kalbame apie energiją yra e, kiekvieno e, iš mūsų gyvenimo pagrindas. Ir čia e, tiesą sakant, nieko neperdedu. Visi žinome, kad e, po šešių valandų e, buvimo šaltyje reikia apie parą. Taigi, e, kartais šioje diskusijoje dalyvaujančių žmonių požiūris mane šiek tiek nuspėjamas, saugi, skaidri, paremta rinkos mechanizmais, o ne politinėmis intencijomis ar e, politinė žaidimai sąjunga gali surasti teisingų sprendimų iš ekonominio požiūrio taško ir todėl aš e, remiu e, Europos komisiją ir ją būtinai įgyvendinti. Čia kreipiuosi į Europos komisiją visų pirma ir labai atsiprašau. Dėkuoju pirmininkė ir labai ačiū mūsų ekspertams už jų skirtingus požiūris, kuriuos jie išsakė. Tai demonstruoja, kad sunku atskirti teisinį ir techninį aspektus. Čia kalbame ne vien tik tai apie direktyvos patobulinimą, bet taip pat apie geopolitinį poveikį, už kurį esame visi atsakingi, išsakydami tam tikras pažiūras Nelabai būtų gal teisinga vien tik tai apie Nord Stream 2 kalbėti. E, antra vertus, e, juk kalbame ir apie daugelį išimčių, e, kurios kenkia teisiniam užtikrintumui, investitorių užtikrintumui, o tiesą sakant, ir ir užtikrinamas. Taip, Olandijos dujų gavyba nebėra tokia didelė, kaip būdavo, bet kuo didesnis tiekimas, tuo geriau tai vartotojams kainos gali kilti. Vien tik tai dėl to, kad mes užtrenkėme dujas. Mes galime nukelti į tuos laikus, kai Rusija darė didesnį spaudimą šaliai, kuri dėrėjusi su ES dėl prekybos, yra politinis e, žaidimas, bet mane labiau domina Europos energijos ir konkrečiai dujų rinkos reglamentavimas. Išklausėme prelegentų pasisakymų ir dabar norėčiau iš pono Railį E, sukurti teisinį tikrumą Nord Stream 1. O iš Bušardo norėčiau taip pat paklausti jo nuomonės dėl mm, šių pakeitimų. Taip pat norėčiau paklausti ir iš Ambergrit atstovo. Nu, daryti prielaidą, kad e, bus kreipiamasi ir teisingumo teismą dėl paaiškinimo. Na, mano frakcija laikosi nuomonės, kad dėl išimčių turėtume laikytis griežtesnės nuomonės. Labai norėtųsi išgirsti pono Railį ir taip pat komisijos atsakymą. Į klausimą, kodėl mums reikėtų ir toliau taikyti plačias išimtis dujotekiams, kurie sieja ES valstybės su kitomis trečiosiomis šalimis. Kągi, kolegos, ačiū už klausimus, ačiū už tokią diskusijų pradžią ir dabar jau atėjo laikas į klausimus atsakyti. Kadangi buvo klausimų ir komisijai, tai tuomet ir nuo jos pradėsime. Prašysiu atsakyti trumpai, kadangi Mums tikriausiai visoms diskusijoms liko ne daugiau nei 20 minučių. Ačiū. Ačiū už klausimus. Visų aš jų neatsakysiu, bet jos galbūt paskirstysiu temomis. Pona Kapel, Langen ir Turmes ir dabar ponė Harms kalbėjo apie tą teisinį tikrumą. Kągi turiu pasakyti, kad mintis, kad mūsų pasiūlyme yra daugiau teisinio netikrumo, man kelia nuostaba. Kai infrastruktūros projektui yra taikomas bendras teisinis reglamentavimas ir čia <laughs> mes tarsi primetame teisinį netikrumą, tai tikrai atsiprašau. Jau dabar yra tas teisinis netikrumas, tik tai yra skirtingų aiškinimų, ar tas trečiasis teisės aktų pakeitimas paketas gali būti taikomas dabartiniams dujotekiams ar ne. Ir mūsų išvada yra ta, kad jisai yra taikomas. O kai kalbama apie naujus dujotekius, kaip sakė ponas Golcau, čia yra daugiau maišaties, nes yra išimtis atskiros sutartys, bet taisyklės galioja, jos mūsų sistemoje. Ir nemanau, kad galima sakyti, kad dėl to, kad sistema yra sudėtinga, kompleksiška, tai tuomet mes e, savo šalių teritorijoje imsime ir netaikysime jos. Nesuprantu tokio argumento nuseklumą. Buvo klausimas dėl Nord Stream 1 kaip pasiekti daugiau teisinio tikrumo. Nord Stream 1 jau egzistuojantis. Dujotikis yra daug išimčių ir dabar jau Vokietijai teks apsispręsti, kokių e, reikės išimčių, kad e, Nord Stream 1 neprieštarautų pakeisimai direktyvai. Aš jau sakiau, mutatis, mutandis mes galime prašyti, taikyti išimtims tuos kriterijus, kurie yra taikomi jau naujiems projektams. Taigi aš negaliu sakyti, kad kadangi egzistuoja išimtis, tai tai yra tarsi įrodymas, kad galima tą patį taikyti ir nors rimdu kaip ir, ir buvo sakyta, visi kiti dujotekiai irgi gali būti nukreipti tiesiog į Nord Stream 2. Buvo kalbėta apie naudą. Tai susiję, žinoma, su poveikiu vertinimu. Mes kaip komisija laikomas pozicijos, kad teisinis reglamentavimas egzistuoja, ir egzistuojančių taisyklių paaiškinimas ekonominių, socialinių ir kitokių problemų neįsprendžia. Kalbėdami apie naudą mes turime minėti tai, kad turime vertinti konkrečias situacijas, neišsisukinėti. Kalbykime Kalbėkime apie Gazpromą. Tai yra vienintelis tiekėjas iš rytų. Tai yra 180-190 um, milijardų kubinių metrų per metus. Ir akivaizdu, kad jau dešimtmečius buvo įgyta dominuojanti padėtis mūsų rinkose, valstybėse. Ir konkurencijos generalinis direktoratas e, pastebėjo, kad kai kuriuose regionuose šita dominuojančia padėtimi net piknaudžiavime. Ir mes kaip tik norime, kad per tas privalomas taisyklės taikomas trečiosioms šalims ir jų tiekiems, galime situaciją pakeisti. Taip, bet jūs prikišite, kad yra išimtis. Taip, bet yra sąlygos, kad e, konkurencija nebūtų iškreipiama, kad nepažeistų vidaus rinkos ir neatsirastų tiekimo e, rizika. Tai yra trys kriterijai. Ir dar aš noriu atsakyti e, lang dėl konsultacijų. 40 4 e, apklausti, 22 už ne, neigiamus atsakymus, 12 teigiamus atsakymus pateikė. Tai aš galiu aiškiai pasakyti, kad įmanoma išvelgti, koks yra interesas dėl e, šio konkretaus e, dujotekio. Taip, tai yra E, aiškus rezultatai, bet mes dėl jų visai nenustebome, nes tik tokių ir tikėjomės. Ačiū. Man atrodo, kad vienas kolega nori pradėti antrą klausimų raundą. Mums trūksta laika. Kolega Langen, jums suteiksiu tik 30 sekundžių. dėl tų išimčių ponas Borkartas e, ką tik teigia, kad e, egzistuojantiems e, dujotekiams ne Italija, Medgas, Algi, Alžyras, Ispanija, Nord Stream 1, visi šitie dijo, penki egzistuojantis dujotikiai. Kaip su jais bus elgiamasi, nes jie tarsi nepatektų į dabartinę direktyvą ir uh, tarybai ir komisijai tai keltų problemų. Bet tai kokios būtų pasiekmes, jeigu išimčių jie, jiems nebus įmanoma taikyti? Negalėčiau sakyti. Iš tiesų buvo sakyta, kad išimtims yra sąlygos, jas būtina įvertinti, bet egzistuojantiems dujotiekiams, kaip jūs pastebėjote, yra tam tikros regionės veiklos problemos. Aš detalių neaptarsiu, bet per dešimtmečius nusistovėjusių dujotekių srautų. Aš, mes išimtėmis tik tai apibrėžime tam tikrą laiką, jos yra ribotos laike ir taip pat, e, kaip sakiau, reikia tenkinti kriterijus. Privalo stebėti, kaip taikomos išimtis valstybėse narise ir jeigu jos taikomas neteisingai, mes įmėmės veiksmų. Ponas Pistelį, Eni, vykdantysis viceprezidentas, labai trumpai, aš džiaugiuosi, kad komisija paminėjo, atsakė tos klausimus, kuriuos mes minėjome. Taigi esminis skirtumas tarp naujų ir senų su naftos bendrovėmis trečiosiose šalise ar E, jos e, aspektus, e, saugumą ir taip toliau. Jeigu šalis gali paaiškinti, kodėl remdamėsi savo rinkos situaciją įprašo, investicijos buvo padarytos, kokias sutartys jau pasirašytos. Tai mes esame atviri tokiam požiūriui. Taip, prašom. Turiu vieną trumą panaikinti tą pilkąją zoną teisinėje srityje ES jurisdikcijos prasme. Rinka yra esminis aspektas e, tiekimo saugumui. E, ji yra pagrįsta pasitikėti projektu, kurį siūlome ir e, turi pasitikėti rinkos veikimu. Europoje niekam nereikia dujų, jiems reikia šviesos, šilumos, komforto, šiek tiek cheminių medžiagų. kurios galima pristatyti kitais būdais, kitomis technologijomis. E, tiesiog e, dujos sukuria didelę konkurenciją kitiems energijos šaltiniams, kitiems kūrams opozicija komisijos siūlomos direktyvos pakeitimams kenkia e, dujų pramonė Europoje. Ir e, aš stebiuosi, kad bendrovės, kurios priešinasi šiam pasiūlymui, daro būtent e, žalą savo verslo Europoje. Aš to nesuprantu direktyva paaiškina, padaro aiškesnėmis e, e, investicijų taisyklės. Aš pats esu iš verslo, dirbu verslę visą savo gyvenimą. Aš galiu investuoti teisinėme vakume, bet ir turėdamas teisinį iškumą. Bet visa tai turi savo kainą. Jeigu Jeigu man bus didelė rizika teisinėme vakume ir mano graža bus didelė, spekuliacinė graža. Jeigu mes manome, kad vartotojas už tai turi mokėti, tai aš nesutinku. Teisinis aiškumas ir reguliavimas e, užtikrina vienodas žaidimo taisyklės visiems vartotojams ir e, rinkos veikėjams, nes čia turime reikalą su e, reguliuojama monopolija. Prašom Jums dabar žodis su e, reguliuojama monopolija. Prašom Jums dabar žodis galbūt. Tiekėjų e, dujotekiai nėra teisinėje tuštumoje. Ir nebūtinai juos reguliuoja kilmės e, šalies įstatymai, bet e, Junktinių tautų konvencija dėl jūrų teisės. Taigi yra teisiniai pagrindai, kurie reguliuoja viską, įskaitant tai, kas yra atsakingas už poveikio vertinimus ir taip toliau. Todėl svarbu, kai diskutuojame apie teisinius dalykus, reikia skirti tai, kaip yra naudojami ir valdomi dujotikiai ir galbūt tai, kaip tas siūlomas pakeitimas gali padaryti poveikį tam reguliavimui. Tai yra svarbi diskusija, nes tuomet su, pradėsime aiškiau suvokti tą sudėtingas teisinės situacijas, apie kurias aš miniu. Aš nesakau, kad iš esmės yra e, direktyvos e, peržiūrėjimo problema, bet potencialiai gali kilti labai sudėtinga teisinė situacija dėl tos peržiūros. Dabar norėčiau priminti, kokia yra mūsų situacija, e, grįžtant prie energijos tiekimo saugumo. Aš sakiau, kaip aš apibrėžiu energijos tiekimo saugumą. Tai yra energija saugiai tiekiama energija už prieinamą kainą ir naudinga vartotojai. Jeigu pažvelgsime į dujų rinkos pokyčius Europos Sąjungoje per pastarosius dešimt metų, tai matome du dalykus. Pirmiausia, konkurencija padidėjo, kainos sumažėjo. Taip? Be to, trečias dalykas. E, komisija, kai vykdė bandymus e, nepanenkiomis sąlygomis, e, rengdama reglamentus, E, nustatė, kad e, sistemos e, atsparumas yra padidėjęs labai smarkiai per pastarosius metus. Priežastis yra paprasta. Būtent dėl to, kad komisija padirbėjo puikiai, dėkdama tiek įrangą, tiek ir programinę įrangą. Tai yra jungtis ir programinė įranga, taip vadinama, tai yra vidaus rinkos reguliavimas ir e, trys energetikos paketai. Būtent tai ir užtikrina energijos tikimo saugumą, kaip iš apibrėžiu. Ir be to, galbūt čia būtų paskutinė pastaba dėl to, ką anksčiau buvo, kas buvo minėta dėl prisijungimo taškų. Reikia kaip galima daugiau jungčių, net jeigu kai kurie iš jų tiesiog degina pinigus. Nes papildomumas, galimybė yra viešoja gerybė. Ko daugiau turi galimybių, tuo daugiau galiu jų panaudoti jeigu yra įrangos ir tos programinės įrangos. Ir todėl aš manau, kad kiekvienas papildomas, kiekviena papildoma jungti turi būti na, svarstoma, nes galiausiai tai stiprina sistemos e, atsparumą ir energijos tiekimo saugumą. Paskutiniai žodžiai dėl Gazpromo. Poveikiai tai yra konkurencijos teisė. ES iš esmės metė iššūkį didiesiems veikėjams. Kalbame ne tik apie dujas, apie Microsoft, apie Google galime kalbėti. Kalbame apie didžiausias įmonės savo rinkose ir buvo mestas iššūkis, yra priemonės. Jeigu kas nors pareidžia taisyklės ir piknaudžiauja rinkos gale, tai tam yra priemonės e, su tuo kovoti. Tai yra teisėtos priemonės, nes jos skirtos tam, kad e, užtikrinti rinkos veikimu. Aš to priemonėmis e, būčiau linkęs pasitikrinti. kad Europos komisija paskutinė nori kalbėti. Direktorius Borghardt. Pakrantės valstybė turi teisę nustatyti sąlygas dujotekiams, e, kurie statomi išskirtinėje ekonomikoje, ne pietuose. O tai reiškia, kad e, pačios neturtingiausios ES valstybės turės mokėti aukščiausias kainą. Padidėjo. Taip, mes irgi už tai pasisakome, bet siekime to diversifikuodami tiekimo maršrutus, išteklius ir tiek. Velgti. E, aišku, viskas jūsų rankose. Dabar žodis daktarui Alan Riley. Dėkoju. E, sutikčiau su e, daktaru Burkartu, kad e, kai kalbame apie atsparumą, kuris sukurtas dėl komisijos, energetikos kompanijų reguliuotojų, pastangų įdėtų dėka, vis tik Nord Stream atveju tas atsvarumas būtų sumažintas. Dabar kalbant apie Gazprom e, ir e, tą bylą dėl dominuojančios padėties. Iškilo klausimas, kiek rimtai Gazpromas žiūri į visą reikalą. Gazpromas apskritai sako, taip, mes atsiversime, žiūrėsime pozityviai, leisime keisti sąlygas, bet tik tai ilgalaikiams sutartims. Ir jeigu pažiūrėsite į Baltijos valstybės, visos sutartys ten yra trumpalaikės. Ir jeigu pažvelgsite į Gazprom pasiūlymo, dabartinio pasiūlymo kablelius ir taškus, tai aiškiai pamatysite, kad ateityje labai mažai turi kas pasikeisti.